rinkimo tiesioginiuose rinkimuose skelbia, kad šios dvi vietos atsilaisvina nuo šių metų vasario 25 dienos. Ir paskutinė informacija. Įprast, pagal įprastą teisėkuros procedūrą patvirtintų aktų pasirašymas. Trečiadienį aš ir tarybos pirmininkas pasirašysime keturis aktus. Visų pirma, remiantis parlamento darbo tvarkos taisyklėmis, taisyklių 74 punktų, tie aktai bus pasirašyti ir bus paskelbti pro, posėdžio protokole. Taigi tų keturių pasirašomų aktų pavadinimai bus įtraukti į protokolą. Dabar pereikime prie šios savaitės sesijos darbo atvarkės.